lieka ir klausimų, kurie, kuriuos sakoma žodžiu, žodis ponui Bužekui. Buzekui, dėkoju, ponė pirmininkė, e, gerbiamas vicepirmininkė. Pasikeitėme vietomis, pirmininkavimo vietomis. E, didelių didžiųjų duomenų rinka yra potencialas, didel, turi didelį potencialą. ES turi lyderiauti šioje srityje, bet taip pat ji turi lyderiauti ir apsaugodama mūsų vertybės visų pirma privatumą ir duomenų apsaugą. E, tam, kad mes galėtume būti lyderiai šioje srityje, e, didžiųjų domenų rinkoje, ES reikia tam tikros reguliavimo sistemos, inovacijų reguliavimo sistemos, tam, kad būtų užtikrintas privatumas ir domenų apsauga. E, taip pat reikėtų skatinti privačias investicijas infrastruktūroje, moksliniuose tyrimuose ir vystime. E, trečias dalykas. Reikia sukurti tikrą skaitmeninę rinką, pasitelkiant visus e, tinkamus standartus, intelektinės nusavybės taisyklės ir duomenų apsaugą. Ketvirta, reikia skatinti mažas ir vidutinės įmonės ir startuolius. Na ir penkta, reikia įtraukti taip pat ir visuomenę tam, kad ir jai būtų nauda iš didžiųjų duomenų. Mes norėtume paraginti komisiją ir tarybą imtis visų veiksmų tam, kad Europa galėtų tapti lyderiu šioje srityje. E, e, didžiųjų domenų rinkos srityje norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad įsitraukė labai aktyviai į, š, į šio klausimo e, sprendimą, rezoliucijos rengimą. Norėčiau Taip pat pasakyti, kad vartotojų apsauga ir vartotojų teisės taip pat yra labai svarbus klausimai. Bet tai yra IMKO komiteto atsakomybė ir aš manau, kad apie tai pasisakys ponia Vicky Forta. Dėkoju. Dėkoju. Pone pirmininkė, toliau pasisakys ponia Ford. Dėkoju. Skaitmeninis pasaulis neturi sienų ir klausimai, kurie kyla tame pasaulyje, turi būti sprendžiami visoje Europoje ir bendradarbiaujant su visų pasauliu. Didieji duomenys, padeda įmonėms mažinant, mažinti e, išlaidas, didinti konkurencingumą ir taip toliau. Tai yra labai svarbu mūsų ekonomikos augimui. Bet reguliavimas taip pat turėtų būti naudingas ir vartotojams ir įmonėms. Geras reguliavimas gali būti naudingas, reikia aiškių taisyklių dėl domenų naudojimo, dėl asmens domenų naudojimo ir taip pat e, aiškos konkurencijos taisyklės gali užtikrinti pasitikėjimą pasitikėjimą investuotojams. E, e, nauji sektoriai, tokie kaip duomenų brokerių paslaugų sektorius, kelia tam tikrus klausimus dėl atskaitomybės. Ką komisija daro dėl šių naujų veikėjų, ar juos stebi? Ar... E, E, dideli duomenys taip pat yra labai naudingi ir sveikatos sričiai, ir aplinkosaugai, bet mums reikia išmanaus, išmanių viešųjų pirkimų tam, kad būtų galima panaudoti išmanesias technologijas. Taigi, ką komisija daro tam, kad būtų dalinamasi e, dalinamasi geriausios praktikos pavyzdžiais viešų pirkimų srityje. Praėjusias vasarą buvo pateiktas šis klausimas, o dabar apie jį diskutuojama tik kovo mėnesį. Buvo teigiama, kad reikėtų geresnių taisyklių, aiškesnių taisyklių dėl duomenų apsaugos, bet tam tikrus detalės dar nėra aiškios duomenų, didelių duomenų nauda gali būti panaudojama tik, ją ja, galime pasiekti tik tada, jeigu duomenis turėsime. Taigi komisijos narė, mums reikia aiškių gairių, jos turi būti veiksmingos ir piliečiams, ir įmonėms, mokslininkams, paslaugų teikėjams ir taip toliau. E, reglamentavimas yra vienas žingsnis, bet mums reikėtų taip pat ir e, įgyvendinimo gairių. Dėkuoju poniai Ford komisijos, na, komisijos vardu. Ponas Ansip, dėkuoju. Dėkoju už klausimus, e, juos aptarsime šiandieną. Jie rodo, kad tikrai e, laikas e, suformuoti tinkamas sąlygas tam, kad būtų skatamas augimas remiantis duomenų ekonomiką. Europoje duomenų e, rinka pasieks bent 3 procentus BVP 2030 metais. E, Šios rytyje yra kūriamos naujos darbo vietos, e, nauji verslo modeliai. Neseniai vyko viešosios konsultacijos platformose ir komisija stengiasi įsiaiškinti, koks vaidmuo, kokį vaidmenį turi tos rinkos, kaip užtikrinama prieiga. Ir komisija pažymėjo būtent kliūtis, kurios kyla prieigoje prie duomenų, pabrėžė būtent tam tikrus klausimus, tokius kaip nesmeninių duomenų saugojimas nusavybė. Duomenys yra naujas, naujoji nafta. Standartai ir veiksmingumas yra labai svarbus. Komisija rengia prioritetų sąrašą susijusį su standartais, standartizavimu. Uh, E, tam tikrose technologijų, technologijų srityse bendrosios e, skaitmeninės rinkos srityje. Dėl, duomen, dėl debesijos e, komisija pateiks pasiūlymą, nori greitai patvirtinti tam, kad būtent debesija galėtų skatinti produktyvumą. Reikia skatinti skaitmeninimą, dėl to reikia e-government e, elektroninės valdysenos veiksmų plano. Be to reikia e, patvirtinti būtent šią e, sistemą, ji turi būti veiksminga, taip bus galima užtikrinti tarp valstybinių paslaugų naudojimą. elektroninio privatumo taisyklės buvo peržiūrėtos ir e, jos tikrai prisidės prie e, duomenų ekonomikos. E, reikia skatinti teisinį tikrumą ir tai tikrai padės užtikrinant tinkamas vienodas sąlygas visoms įmonėms Europos Sąjungoje. Mažų vidutinių įmonių situacija yra svarbi, ją buvo atsižvelgta būtent rengiant pasiūlymą dėl bendrojo, bendrosios duomenų apsaugos. Komisija stengiasi ne, neprimesti nepagristos administracinės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos galės pasinaudoti supaprastintų reguliavimo sistemą, pasinaudos taip pat vienu langelio principu nacionalinio stebėjimo institucijose. Bet Tai galioja ne tik e, duomenims. Reikia tam tikrų įgūdžių tam, kad e, būtų e, tinkamai valdomi duomenys ir kuriamos naujos įmonės. Buvo komisijoje parengta tam tikra darbo atvarkė, kur, kur yra skirta e, skaitmeninių darbų potencialo kūrimui. E, Vienas e, klausimas, kuris buvo iškeltas, e, e, buvo duomenų brokerių paslaugos. Atsiranda šiuo metu būtent duomenų brokerių paslaugų sektorius ir reikia visų pirma suprasti būtent kaip galima tinkamai finansuoti E, e, duomenis e, ir duomenų apsaugą. Visų pirma, reikia skirti dėmesį skaidrumui, atskaitomybei ir nediskriminavimui. Dėkuoju. Thank you very much, uh, Commissioner. Now we open... Ačiū, komisarė. Dabar politinių frakcijų diskusija. Pirmiausiai, panas Boni. Pone pirminkė, ponė vicepirminkė, koks yra tikslas? Uh, E, duomenų ekonomika gali mums suteikti veiksmingesnių produktų, geresnių paslaugų, asmeniškai pritaikytų sprendimų. E, galime be abejo būti dėkingi mokslo sektoriui, e, kurie naudojasi protingais algoritmais. Mes žinome, kad tam tikri miestai funkcionuoja remdamis algoritmais, medicinos srityje duomenys irgi leidžia užkirsti kelią įvairiam lygom ir pramonė, grista duomenimis, taip pat leidžia sukurti sąveiką tarp žmonių, robotų, technikos ir gal galiai išlošia visi. Tai yra be negeriausias svertas padaryti mažas ir vidutinės įmonės konkurencingesnėmis, e, išplėsti jų veiklą. Kokį jums reikia? Reikia geresnės tiek reguliavimo, tiek ir pagalbinės struktūros. Naujos technologijos reikalauja uh, E, daug daugiau e, vadinamosios minkštosios, švelniosios teisės, e, kur būtų numatytas įvairios galimybės dalintis duomenimis, juos apdoroti ir be abejo labai svarbu spręsti duomenų nusavybės klausimus. Atvirų duomenų šaltiniai atveria daug galimybių panaudoti juos tiek komerciniais tikslais, tiek viešaisis, viešam interesui, skaitinė industrializacija, E, debesijos kompiuterijos įsivystimas, e, kompiuteriniais centrų steigimas. Visą tai yra svarbus elementai naujoje sistemoje. Standartizuoti ir suderinti sprendiniai reikalingi visai Europai, nes tai atvertų galimybių naujam konkurenciniam pranašumui, kurį Europą galėtų įgyti. Mes neturėtum e, švaistyti uh, E, laiko ir neturim kada laukti, kol komisija ilgai paruoš tam tikrus suderintus e, sprendimus. Ačiū. E, dabar negaliu kol kas leisti Milnes kortelės procedūrų, galbūt kitam kalbėtui. Toliau kalbės panetoje. Dėkoju. Europos ekonomikos skatinimas, augimo skatinimas gali būti paremtas dideliais duomenimis, bet tai nebus automatiška ir spontaniška. Reikia tam tikros Europos strategijos. Stebuklų nebus, jeigu mes paliksime viską likimo valiai. Mes turime pasivyti JAV, žinome, kad Europa šioje srityje nelideriauja. Galbūt galės tai padaryti, bet e, prieš e, tai ji dar turės e, daug ką nuveikti, pavyzdžiui, sąveikos rytyje E, tam, kad visi techniniai aspektai būtų suderinti, tam, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų nu, nu, gauti naudos, pat skatinti kompetenciją. Pasitelkime ilgą toleregiškumą. E, reikia ginti mūsų vertybės ir pasitelkti į ateitį orientuotą e, teisės sistemą, standartus. Ši ekonomika turi būti paremta vertybėmis ir nereikėtų pamiršti taip pat ir pavojais, kurie kyla duomenų apsaugos rytyje, nuosavybės rytyje. Yra įvairių aspektų teisinių, etinių sistemų, kurie yra susiję su demokratija. Mes matėme, kad gali kilti pavojus, jeigu duomenys būtų naudojami nepasitelkiant jokių taisyklių. Jeigu e, mes tai turime daryti, jeigu norime apsaugoti Europos vertybės. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Sušinovski. Vieną minutę. Pone pirminkė. Komisijos įsipirminkė. pirminkė. informacijų sistemų nesutrikdomas veikimas labai svarbus tiek mūsų visuomenė, tiek mūsų ekonomikai. E, domino apdorojimas realiu laiku vis auga ir dėl to labai svarbu sukurti atinkamą e, aukšto lygio techninę infrastruktūrą, kuri tiktų aukščiausių saugumo reikalavimus, e, kuri pagreitintų domino apdorojimus rautus. Ir mes be abejo neturime užmiršti taip pat ir pagrindų, be kurių E, didelių duomenų srautų neįmanoma apdoroti. Kalbame ir apie debesies kompiuteriją ir e, kitus dalykus, e, superkompiuterių e, sistemas, kurios pajėgios apdoroti milžiniškus e, kompiuterinių operacijų skaičius, kiekius. E, mums reikia paralelinės kompiuterės, mums reikia naujų matematinių sprendimų. E, Ir be abejo, finansiškai visą tai reikalauja milžiniškų investicijų, dėl to turime bendradarbiauti labai efektyviai ir labai efektyviai panaudoti visas europinės lėšas ir fondus. Ačiū, ponia Kalas, dvi minutės. Dėkoju. na, laikas, kurio prireikė šią rezoliuciją pateikti plenariam, per tą laiką, kol pateikėme plenariam posėdžiui, e, paaiškėjo, kad e, buvo parengta šitą ataskaitą dėl e, skaitminių skaitminės ekonomikos ir ten buvo apibrieštos tam tikros kairės, ko mes siekiame. Taigi, pirmiausiai, labai svarbu, e, skaitinės vienos bendros rinkos ataskaitoje mes raginame, kad būtų kovama su sukčiavimu, skaidriai peržiūrimi dėl domenų srautai. Taigi siekiama ne sukurti dar vieną didžiulę studiją, bet peržiūrėti, ko trūksta, ką reikia padaryti tam, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos augimui ir inovacijoms. Ir kad būtų suprasti iššūkiai ir įmamas juos spręsti. Kadangi iš tikrųjų labai svarbu Europos mastu sukurti masto ekonomiką šioje srityje. Tai yra be nesvarbiau negu didžiuliai duomenų mm, masyvai. Kalbant apie didžiulius duomenis, e, iškyla pora problemų. Pirmiausiai duomenų apsauga ir po to įgūdžiai juos apdaroti. Pirmiausia, duomenų apsauga. Duomenų apsaugos e, mm, tam tikra struktūra netrukus bus patvirtinta komisija e, ketina pateikti laisvo duomenų srauto iniciatyvos, kadangi bet kokie apribojimai duomenų srautams kertasi su vienos bendros rinkos principais ir taip pat prieštarauja duomenims pagristų technologijų plėtrai. Tačiau labai svarbu, kad mes nekalbėtumėm tiek daug apie asmeninius duomenis, kadangi stambieji duomenų masyvai nesusiję su asmeniniais duomenimis. Tai daugiausiai kalbam apie didžiulius komercinius duomenis, duomenų srautus, kurie leidžia bendrojams e, daryti tam tikras bendras išvadas. E, antra, kaip e, ponas vicepirmininkas pabrėžė, E, labai svarbu kalbėti apie e, atvirus viešuosius duomenis, visuomenė prieinamus duomenis ir mašinų kuriamus duomenis. E, vėlgi labai svarbu taip pat nepamiršti ir įgūdžių, kadangi gali būti masė duomenų, bet jeigu nebus vartotojų, kurie gali tos duomenys protingai panaudoti, tai jie bus beverčiai. Taigi lauksime esminių rekomendacijų, taip pat ir gebėjimų kūrimo ir stiprinimo srityje. Ačiū, ponė Kalas. Pone Grapinė nori Jums uh, užduoti klausimą pagal melinosios kotelės procedūrą. Priimate? Prašau. Ačiū, ponė pirminkė. Uh, e, Mėla kolegė, Jūsų pasisakymę iškelti keltą klausimą, tačiau aš turiu klausimą Jums. Komisaras paminėjo, kaip svarbu yra, norėčiau paklausti, ar manote, kad reglamentai susijęs su didžiaisiais duomenimis Ar čia yra atsižvelgta į mažutinių įmonių e, interesus, ar e, laikomasi principo, kad pirmiausia reikia mąstyti e, mažesniais mastais? Ar nemantu, kad e, šitas reglamentas bus nepritaikytas tokiam įmonėm? Ačiū už klausimą. Aš manau, kad kai Europos e, ekonomika, kuri remiasi mažosiamis vidutinėmis įmonėmis, e, todėl labai svarbu į visą tai atsižvelgti į tai, ką jūs minėjote. Ir labai svarbu, kada svarstomi reglamentai, e, įtraukti jų interesus į diskusijas, kadangi jeigu mes matysime tik tai didžiasias e, įmonės, tai iš tikrųjų reglamentai ir kiti dokumentai bus pritaikyti tam stambiam e, bizniui. Tai, tačiau aš manau, kad mes to nepamiršime ir tikiuosi, kad komisija taip pat turi tai omenyje. Ačiū toliau, panas Silkiotis. Ačiū, panė pirminkė naujų e, skaitminių duomenų e, panaudojimas turėtų siekti vieno tikslo - pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir kurti turtą arba gerovę. Tačiau dėja, šiais laikais technologijos dažniausiai pirmiausiai e, naudojamos didžiųjų korporacijų, multinacionalinių korporacijų interesams ir jų pelnui didinti. Uh, Todėl mes turime iš naujo peržiūrėti tikslus ir pirmiausiai mm, centre turėtų sudurti piliečių poreikiai. ES turėtų palaikyti valstybės narės, valstybės narės turėtų e, skatinti valstybės subsidijavimą, viešojo sektorius investicijas mm, į naujų skaitinių technologijų e, kūrimą. Taigi turi būti keliami tikslai, pirmiausiai e, skatinti augimą, inovacijas, mokslinius tyrimus, mes turime kurti daug kokybiškų naujų darbo vietų, užtikrinti laisvą prieigą e, prie tinklų nemokamai, taip pat apsaugoti privačius duomenys ir apsaugoti vartotojų interesus. Taip pat turime palaikyti ir mažas įmonės Tai irgi labai svarbu, kadangi e, MVI gali tokiu būdu įgyti geresnės pozicijas rinkoje ir geriau pasinaudoti finansavimo galimybėmis. Ponas Hemler. Helmer, ponė pirinkė, aš 17 metų dirbu šiame parlamente. Aš dalyvavau kada 2000 metų kovo mėnesį buvo kalbama Lisabonos klausimais. Ir tada buvo kalbam apie tai, kad Europa iki 2010 metų turėtų sukurti dinamiškiausią žiniomis pagrįstą ekonomiką. Tačiau pirmasis šio amžiaus dešimtmetis parodė, kad tiesą sakant, ES e, santykinis konkurencingumas tik tai smuko per šitą laikotarpį. Tačiau e, mes ir toliau nepadarėme jokių išvadų. Dabar mes vėlgi e, sukūrėme naują sakinį, kuriame nėra veiksmažodžio, link e, domenimis pagristos e, ekonomikos. E, na, šiuo atveju neturime net orientyrų, pagal kurios galėtume įvertinti, kada vėl susimausime. Taigi gal užteks vien tik tai švaistytis gražiomis frazėmis. E, pirmiausia, reikėtų pašalinti kliūtis, ne, nepriboti verslo dvasios Ir aš raginčiau komisiją iš tikrųjų atkreipti e, būtent iš šitos dalykus ir neprimesti kažkokių tai labai detalių instrukcijų, kurios paprasčiausiai užkerta kelią verslui pasinaudoti atsiverinčiamis galimybėmis. Ačiū, ponė Kapal. E, Minutė su pusė. Ačiū, pirmininkė komisarė. E, E, sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą šiais laikais be paslaugų, be skaitmeninės ekonomikos, e, įvairiausių turbūt be kompiuterių, rimtos rinkos nebegalėtų veikti be didžiųjų domenų masyvų. Kalbame apie e, rinką, kuri verta 40-50 milijardų eurų ir sparčiai auga. Mes atsiliekame nuo daugelio valstybių, pavyzdžiui, JAV nepaisant to, kad mūsų pramonė turi daug desnį duomenų potencialą. Taip pat jau kalbame apie lyderystę moksliniuose tyrimuose, pavyzdžiui, naujai EVM duomenų tyrimai e, gali būti panaudoti mm, e, identifikuoti teroristiniai veiklai, šnipinėjimui, e, taip pat išmatuoti klimato pasikeitimus. Visi šitie dalykai plus mm, GPS sistema, visą tai e, rodo, kad JAF vis dar pirmauja e, labai daugelį sektorių. Praktiškai visose sektoriuose, kur nepaimsime. E, duomenys iš tikrųjų atveria milžiniškų galimybių, jeigu juos protingai panaudosime. Bet kuriam sektoriui, ar automobilių pramonėje, ar prekyboje, ar, ar, ar gamyboje. Taigi labai daug kas priklauso nuo to, kaip bus investuojama į mokslinio tyrimų infrastruktūrą ir į domenų apdarojimo galimybės. Kita vertus, mes be abejo turime nepamiršti, kad e, duomenys turi būti apsaugoti, tačiau mums reikia iš tikrųjų pasinaudoti tą galimybę, kurią teikia didžiuliai duomenų masyvai. Panas Korman Mikė. Vieną minutę. Ačiū. Pirminkė, aš skaitau, kad mes ko gero atsiliekame nuo kitų šalių, kad, kad kitos valstybės mus lenkia. Jūs turbūt turite omeny um, JAV. Ir noriu paklausti, ar kas nors parlamente e, diskutuodamas e, šiais klausimais e, palengvina kaip nors kompanijom, kurios galėtų pasinaudoti milžiniškais duomenų e, masyvais. E, Ko gero, nereikia gyventi iliusijomis, kad mes kūrėme tos duomenis, o ne kompanijos. E, niekada valstybės nieko nenuveikė šioje srityje. Realų darbą atlieka komercinės kompanijos. E, šiais laikais visi turi prieigas prie vairių duomenų, tačiau dažniausiai tie duomenys būtent surenkami iš privačios informacijos šaltinių, iš televizijos, iš kitur. Ir turime nepamiršti, kad visa šitą informaciją ne tik tai didėjai duomenų masyvų, bet ir kita pagalbinė e, informacija yra svarbi. Ir man e, e, atrodytų, kad iš tikrųjų aš, aš palaikyčiau tą nuomonę, kad visą tai daroma didžių korporacijų interesams ginti, o ES čia nieko gero neduoda ir ją galima būtų apskritai panaikinti. Na kągi, ačiū, toliau Tarabela. Minutė. Gerbiamas Gerbiama pirmininkė, ši rinka, didžiųjų duomenų rinka yra labai svarbi. E, trys svarbus aspektai turėtų e, būti nepamirštami visų pirma. Labai svarbu, kad visos įmonės, mažas ir vidutinės įmonės ir tarptautinės didelės įmonės turėtų vienodas galimybės pasinaudoti teismasniais duomenimis. Taigi reikėtų sudaryti vienodas sąlygas tam, kad nebūtų monopolio. Uh, didelių, didžiųjų duomenų e, panaudojimas e, turi būti daromas e, viešai, turi būti greitinamos administracinės procedūros tam, kad būtų pasitelkiamos inovacijos ir E, taip pat ši rinka yra labai svarbi duomenų apsaugos klausimais. Kalbant apie duomenų apsaugos klausimus, reikėtų vengti e, sukčiavimo naudojant piliečių duomenis. E, Ačiū toliau, panas Schaffhauser. Vieną minutę. Mėly kolegos, Mes jau esame pripratę e, prie komisijos pasitelkimų metodų. Ir pasitelkimo vairūs metodai tam, kad būtų skatinamos darbo, vietos, darbo vietų kūrimas, augimas ir taip toliau. Bet reikia Europos strategijos, ar tikrai yra noras sukurti atskirą platformą, kuri galėtų konkuruoti su Google, Amazon, Skype ir taip toliau. Ar tikrai norima um, um, tinkamai saugoti tos duomenys? Ne, Europos strategija yra tiesiog atvirumas technologijoms ir JAV dominavimui ir atviramas, atviramas kelias didelių įmonių dominavimui. Taigi reikėtų nepamiršti, kad yra parduodami asmeniai duomenys, pirminė žaliava yra patys žmonės. Ar nereikėtų uždrausti tų duomenų pardavimą tam, kad jie netaptų mm, nuosavybę? Tai turi būti bendra nuosavybė, ne įmonių ar valstybių mm, nuosavybė. Tai yra susiję su teisėmis ir su lasėmis. Jums Hokmark, ponė pirmininkė. Manau, kad labai svarbu pabrėžti vieną dalyką. Tai yra, kad duomenų, duomenims grįsta ekonomika nėra kažkas naujo. Šitie pasikeitimai jau įvyko ir tose mūsų ekonomikos šakose, kur, kur duomenų panaudojimas yra be nesvarbiausia, daugiausiai matome ir mm, pažangos, tai yra mūsų pažangos ir gerovės varikliai. Nieko stebuklingo čia nėra. Svarbiausia yra, kad užsitikrintume geriausias pozicijas duomenų apdorojimo srityje, kadangi duomenys yra žinios, o žinios gali būti platinamos, skirstomas, panaudojamos tokiais būdais, kokių anksčiau net neįsivaizdavome. Visą tai darome šiolaikinė ekonomikoje. Mums daug svarbiau dabar e, kalbėti e, apie tai, kad turime vytis, vytis e, net nesaugumo srityje, privačių domenų apsaugos srityje, autorinių teisų srityje priterinti mūsų visuomenę tam, kad jinai taptų stipri visuomenė, kuri geba pasinaudoti šitomis jau egzistuojančiomis galimybėmis. Ir aš manau, kad čia na bent jau viena lengva išeitis, lengvas sprendimas. Be abejo, galima sakyti, kad mes nusprendėme būti geriausi. Ir anksčiau kalbėjusiai kai kurie E, skamba, tarsi mes gyventumėm XIX amžiuje. Tačiau taip nėra. Mes galime primti sprendimą tapti lyderiais, kalbėti apie geriausius e, ryšių linijas, geriausius domenų srautus ir panašiai. Tai sprendimas, kurį mes galime priimti. Ir aš manau, ponė pirmininkė, kad mes tokį sprendimą turime priimti. Ačiū. Pone Hakmark. Pane Sušelį pakėlė mėlyną kortelę. Primsite klausimą? Prašau. Aš klausiausi šitos diskusijos ir sutinku su visais tikslais, kuriuos jūs paminėjote. Svarbu, visą tai svarbu pramonė ir Europos ekonomikai, tačiau Taip pat tai labai svarbu Europos piliečiams ir piliečiams taip pat labai svarbu, kaip duomenys bus apsaugoti. Vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas, tai yra tai, kad duomenys turi saugoti, duomenys reikia saugoti ne tik tai nuo didžiųjų korporacijų, bet ir nuo politinių jėgų, kurios nori susilpninti Europą. Išvelgėte čia pavojų, pavyzdžiui, kad ir grėsmė iš Maskvos. Panašu, kad dabar Maskva fone, šešėlė kažkur tai veikia ganėtinai aktyviai. Ar išvelgėte čia galimų grėsmių, kad e, tam tikros jėgos gali siekti susilpninti Europą būtent pasinaudodamas ir piknaudžiaudamas tais prieinamas duomenimis? Ir e, ar manote, kad kažkas tai už ES ribų taip pat gali pasinaudotis duomenimis? Ačiū. Labai vertinu šį klausimą kadangi jis man suteikė galimybę pabrėžti dar vieną dalyką. Duomenis nėra kažkoks tai stebuklas e, pat savaime, tai yra žinios, o žinių pobūdis yra toks, kad jos gali būti išplatintos labai sparčiai, jas galima dauginti daug kartų. Aš galiu jums suteikti kažkokių tai žinių, e, jūs man suteiksite ir tas žinios vis tiek liks pas mus. Tai yra turbūt žinių stebuklinga savybė, o ne domenų savybė. Ir mano įsivaizdavimas, mano supratimas yra toks, kad e, dauguma duomenų yra praktiškai nesmeniai duomenys, o ta medžiaga, kuri spilna internete. Tačiau duomenų ekonomikoje, duomenys pagristo ekonomikoje mes galime e, imtis tam tikrų saugiklių, be abejo stiprinti kibernetinį saugumą ir vis dėlto naudoti tuos apibendrintus kolektyvinius duomenis, siekdami naujų pasiekimų, naujų laimėjimų moksle, medicinoje ir daug kur kitur. Aš esu tikras, kad ne visiems tai patinka, bet mes, aš manau, galime pasiekti bendro sutarimo, kaip panaudoti tuos duomenis. Tuo pačiu ir apsaugodami tam tikras žinias privatumą, tačiau taip pat užtikrindami ir Europos lyderystę. Ačiū, ponė Kompulė, na turėjau. Europos Sąjunga tikrai negali tinkamai prisidėti prie skaitmeninės rinkos. Kaip Jūs galvojate, ar Jūs turite Europos įrangą, Europos programas? Europa turėtų susigriepti. Antraip mes pirksime tik Azijoje gaminamus produktus arba JAV sukurtus gaminius, o mes nedarysime nieko. Ką mes darome tam, kad kurtume infrastruktūras mūsų įmonės e, yra geros, e, konkurencingos, e, bet mes nekūrėme naujų darbo vietų, mes pastelkėme naujas taisyklės, turime saugoti vartotojus, jų duomenis. Taip pat reikėtų e, skatinti startuolius ir e, reikėtų e, siekti naudos mūsų piliečiams, reikėtų skatinti inovacijas, ruošimą, mokymą. ES tikrai gali tapti skaidrumo zona, reikėtų galbūt pastekti ir Europos prekės ženklą. Europos Sąjunga turi tapti išmanių lankščių veikėjų tam, kad būtų kuriamos darbo vietos, bet reikia imtis veiksmų nedelsint. Labai ačiū, panė pirmininkė. Man atrodo, kad gyvename jaudinančių laikotarpių, kad iš tikrųjų galima šokinėti iš realaus į virtualų pasaulį ir atgal. Ir kartais realus pasaulis atsispindi virtualiame pasaulyje. Tai be abejo e, meta didžiulį iššūkį rasti tos algoritmus, matematinį pagrindą, kuris leistų mums orientuotis tame naujame pasaulyje. Ir manau, kad dėl to mums labai svarbu sukurti naują platformą matematikai, informatikai, algoritmų kūrimui, e, tam, kad e, mūsų mokslinio tyrimų programos remtųsi geriausiamis technologijomis ir leistų mums susitikrinti pirmavimą ir pranašumą. Akivaizdu, kad dabar maždaug 200 milijardų e, elektroninio pašto žinučių yra pasikeičiama kasdien. Ir tai yra e, toks duomenų srautas, kokio nieks anksčiau nematė. E, maždaug milijardas Facebooko įrašų, 30 e, milijardų įvairiausių įrašų, e, vėlgi milijardiniai skaičiai mobilių telefonų ir panašiai. Taigi bitai ir baitai, kurias mes generuojame, domenų srautai, ko gero, yra dabar jau didesni negu smėlio dalelių skaičius, smiltelių skaičius mūsų planetoje. Na ir iš tikrųjų matome, kad domenų srautai praktiškai dvigubė vos ne kasmet. Pastaraisiais metais duomenų srautai tapo tokie, kad e, duomenų analizė, tai yra bandymas suorientuoti tose duomenyse, išvelgti tam tikras tendencijas, yra faktiškai naujos auso kasyklos ir būtent čia bus kuriamas naujos darbo vietos, todėl sveikinčiau komisiją ir ponansip, e, kuriant šią strategiją, be abejo turim veikti greitai, greičiau, efektyviau, kad neatsilikime. Ačiū. Toliau, ponė Lauristin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė pasinaudosiu galimybę kalbėti estiškai, kadangi iš tikrųjų šioje salėje daug estiškai kalbančių žmonių. E, manau, kad komisija pateikė puikią statistinę apžvalgą, kas vyksta duomenims grįžtoje ekonomikoje. Mes turime tam tikrą skaitmės ekonomikos indeksą, kuris kalba pats su save, tačiau dėja tas paveikslas, kurį matome, iš tikrųjų netoks jau puikus, kadangi matome didžiulę uh, atotrukį tarp ES įvairių valstybių. Jeigu lyginsime, pavyzdžiui, Italiją, Graikiją, taip pat Šiaurės valstybės arba Bulgariją, matome, kad mm, žmonių gebėjimas naudotis internetu, naudotis kompiuteriais yra labai nevienodas. Ir mano klausimas būtų štai koks. Pirmiausia, įgūdžiai, švietimas, e, apmokymai, kurie būtini tam, kad būtų galima naudoti šiomis technologijomis. E, ar kadangi tai yra vis tik tai valstybių narių kompetencijos klausimai, tai jeigu norime pagreitinti šitą procesą, aš bijau, kad be tam tikro bendro metodo, bendros, bendros pozicijos, bendro požiūrio, tik palikdami viską spręsti valstybėm narėm, mes toliau nepasistumėsime. Taigi norėčiau išgirsti iš komisijos e, kokių nors pasiūlymų, kaip vis tik tai šitas spragas užpildyti ir kaip e, pasiekti, kad duomenys ginčiama ekonomika apskritai būtų Europos ateities variklis. Thank you. The G Ačiū. Domenų rinkimas, tvarkymas, moksliniai tyrimai, visi šis rytis labai auga, didėjai duomenys labai greitai auga, nuo terabaitų perinama prie petabaitų, prie didžiulių duomenų kiekių, komisija taip pat savo komunikate paminėjo, jog tai veikia labai daug mūsų gyvenimo aspektų nuo sveikatos, iki saugumo, iki žvalgybos, iki transporto sistemų ir taip toliau. Taip pat tai yra didžiulis ekonominis potencialas įmonėms kurti naujas darbo vietas ir plėtoti naujus verslo modelius. Didėjai duomenis teikia progą Europai įsitvirtinti informacinių ir telekomunikacijų sektoriją. Dėl to reikia kuo greičiau čia suveikti ir pasivyti JAV. Tad labai svarbu užtikrinti vieningą rinką. Taip pat svarbu užtikrinti koordinavimą, saveikumą, standartus ir taip pat skatinti investicijas technologijų ekonomiką. Taip pat plėtoti daiktų internetą, plačiais internetą, švietimą ir taip toliau. Ačiū. Pone Šiogo, ar priimtumėte Milnos kortelės klausimą? Ponas Vyk. Taip, ačiū. Norėjau padėkoti, nes čia dabar kaip tik perėm prie labai svarbos klausimo. Ar jūs manote, kad pagal naujosius metodus, naudodami naujosius metodus galėtume atverti naujų galimybių vartotojams bei mažoms vidutinės įmonėms bei šeimos įmonėms. Manau, kad tai yra labai svarbus iššūkis. Ačiū. Ačiū. Na taip, žinoma, smulkios įmonės dažniausiai neturi pranašumo konkuruodamos su didžiosiamis kompanijomis, bet šiaip manau, kad taip, ačiū. Taip. Taigi baigėme politinių frakcijų diskusiją, dabar catch the eye. Pone Reda. Ačiū, ponė pirmininkė, komisinary. Tai įdomis gali labai paveikti visuomenę, ypač jeigu naudojami atsakingai ir gerbiami e, apsaugos reikalavimai. Manau, kad buvo jau išsakyta kai kurių svarbiausių dalykų dėl to, kokių problemų gali kilti. Pavyzdžiui, tarkime, tikrinant pabėgėlius, siekiant užtikrinti, kad internetas būtų naudingas visiems, kaip panas Bunim kalbėjo, reikia užtikrinti, kad Europoje duomenų tyrimo infrastruktūra būtų kuo atviresnė, taip pat būtų vienos žaidimo sąlygos visiems. Dėl to nustebau, kai komisijos komunikate buvo kalbėta apie tai, kad galima būtų naudotis e, autoteisės saugomais duomenimis tik tais vieš, e, viešo intereso vardant. Tad klausimas, kaip komisija pasinaudos visų potencialu, jeigu piliečiams kils vis daugiau problemų dėl autorinių teisių naudojimo. Juk prieštravimas kil dėl to, kad komisija sako iš vienos pusės, jog reikia plėtoti uh, privačios viešo sektoriaus partnerystę, o tuo tarpu matome, kad e, autorinės teisės trukdo tam, nes labai dažnai reikia pasinaudoti tais duomenimis, kurie saugomi yra autorinės teisės savininkų ir kartais jų būna tūkstančiai milijonai. Tad e, reikia sparnasti tai taisyklės, išskirti komercinius, nekomercinius projektus ir taip galima panaudoti jų potencialą ir neleisti, kad autoritetas taptų barjerų Europos potencialui. Ačiū. Toliau panas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, buvo paminėta daug svarbių dalykų, kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, taip pat ir apie domenų privatumą, verslo duomenų apsaugą, taip pat ir autorinės teisės ir jų gynimą. Kita vertus, reikalaujama lankstumo. Tačiau na, lieka vienas klausimas. Iš vienos pusės yra autorinės teisės ir jų gynimas, iš kitos pusės reikia įvairių sutikimų naudojant duomenis, privačius duomenis. Tačiau problema yra tai, kad gali, problema yra tai, kad lietai suteikiamas leidimas naudoti autorinių teisų saugomus duomenis. Ir tai yra didžiulė silpnybė Europos Sąjungoje, nes neturime čia bendros rinkos ir matome, kad yra daug teisinių kliūčių. Ačiū. Dėkui, panas Blank Lopez. Jeigu jo nėra, toliau panas, Kap... panas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu jau nekartą kelias klausimų dėl interneto plėtros, dėl didžiųjų domenų, ypač žvelgiant iš ekonominės perspektyvos. Daugiausia nuogastavimų kelia tai, kad bevėlio interneto signalai gali pakeiti sveikatą. Manau, kad reikia garantijų, jog šios paslaugos teikiamos saugiai. Viską reikia tinkamai sudenti. Taip pat reikia geriau gerbti pamatinių teisių hartiją. Nes visa visuomenė bus paveikta skaitmenės rinkos. Reikia rūpintis mūsų piliečių saugumu. Prieš tris dienas Junktinių tautų vyriausias komisaras bus teisų klausimais pasisakė, kad būtina labai atsargiai imtis veiksmų įtrinės nusvybės rytyje. Tad kila klausimas, kaip tai nori sureagos komisija. Ačiū. Toliau, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė daug buvo kalbėta, kad mm, pinigai išleidžiami naujoms technologijoms, pavyzdžiui, informaciniai technologijai, ne, nepasiekė JAV ir Japonijos investavimo lygio. Tačiau šį trūkumą galime išvengti ir įveikti, nemažindami atlyginimų. Reikia gerinti teisės aktus, reikia gerinti pasienių interneto architektūrą, reikia mažinti atoturkius Europos rinkoje. Reikia taip pat saugoti valstybių narių piliečius. Dėl to reikia nebeleisti daugiau atverti rinkos paslaugoms. Pavyzdžiui, TISA yra problema. ES turi parengti pagrindų programą, kaip, kaip e, atremti iššūkius darbininkams, kurie kyla iš skaitminės ekonomikos. Čia kalbu ir apie darbo vietas ir, pažiūrėjau, psichologinę sveikatą. Taigi yra tokie dalykai, kurie nebuvo minėti klausime žodžiu. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Tekime prie kito, prie kito procedūros etapo. Prašau, ponė vicepirmininkė, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Visiems labai dėkoju už pastabas ir klausimus. Europos komisija yra įsipareigojusi, kiek manoma, labiau išnaudoti skaitminės ekonomikos potencialą, panaudama savo skaitminės ekonomikos strategiją ir kitos priemonės. Sutinku su to, kaip sakė ponas Wikiport, kuris pabrėžė tai, kad viešiai pirkimai turi būti atliekami skaidriai. Pagal Europos parlamento analizę, jeigu galėtume įgyvendinti elektroninio pirkimo sistemą visoje Europoje, būtų galima stopyti per metus 50 milijardų eurų. Tai yra labai labai daug pinigų, kurių mes na, atliekamų neturime. Toliau reikia plėtoti valstybėse narise elektroninės sąskaitas, sąskaitas faktūras, taip pat reikia plėtoti elektroninio parašo galimybės. Ir žinoma, reikia ginti privatumą, visų privatumą, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir laisvą domenų judėjimą visoje Europoje. Valstybės narės turi atverti savo duomenis valstybės narise. visi, visi veikėjai turi gauti prieigą prie duomenų tiek mažiai veikiai, tiek didžiosios įmonės. Toliau. Skaitmeninis atsilikimas yra dėlė problema Europos Sąjungoje. Ir toks atsilikimas yra ne tik tarp valstybių narių matomas, tačiau matome ir valstybėse narėse, kad yra atsilikimo net ir tose valstybėse narise, kur informacijos technologijos yra plačiai išplėtotos, matome, kad vis tik yra didžiulių, didžiulių skirtumų, pavyzdžiui, skirtumą tarp miesto ir kaimo gyventojų, vyrų, moterų, jaunesnių ir vyresnių žmonių. Ir visus šios klausimus reikia spręsti. Na, sutikite man minutę, o aš jau kalbu dvi su pusės. Labai atsiprašau, bet tikrai na, laiko neturime. Komisija pateiks atitinkamus teisėkuros pasiūlymus, tai padarys šiemet. Šiemet reikia skubėti. Kaip žinoma, kyla grėsmių, tačiau didžioji grėsmė yra pralaimėti šiuose varžybose. Būtent todėl turime paskubėti. Dėkoju visiems už šios diskusijas. Tikiuosi ir toliau sėkmingai greitai dirbsime su abiem, abiem teisėkuros institucijomis, kad galėtume užtikrinti skaitminės ekonomikos augimą, kuri būtų visapaškai naudinga visuomeniai, taip pat visiems piliečiams, taip pat ir viešoms tarnyboms ir privačiam sektoriui. Ačiū. Taip, ačiū, ponė vicepirmininkė. Diskusiją baigėme ir buvo pateiktas pasiūlymas pateikti rezoliuciją.